Votes. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Taigi, ponios ir ponai, balsavimo motyvų paaiškinimai dėl 2011 metų biudžeto projekto. Mes koks prašom. Uh, Mėly kolegos, Mėly kolegos, turime labai daug balsavimo motyvų paaiškinimo prašymų, taigi labai griežtai prašysiu laikytis vienos minutės pasisakymo apribojimo. Visus išjungsiu po vienos minutės. Ponas Fox. You, Ačiū pirmininkė. Noriu paaiškinti, kodėl balsavau prieš 2011 metų biudžetą. Balsavau prieš nes tuomet, kai taikomos griežtumo priemonės, suvaržymo priemonės, ES turėtų taip pat kukliai elgti, susivaržyti, sumažinti savo išlaidas, o nedidinti jas. Mano manimu, yra gėda, kad komisija pasiūlė iš pradžių 6 procentų padidinimą, parlamentas paremė tą pasiūlymą. Aš manau, kad mano ministras pirmininkas Davidas Cameronas atliko gerą darbą reikalaudamas sumažinimo iki 2,1 procento. Mes žinome, kad tai buvo kompromisas, tačiau tikrai netoks kompromisas, kurio labai džiaugtųsi Britų konservatoriai. Todėl aš didžiuojuosi to, kad balsavau prieš ES ekstravaganciją. Ponas Pietikainen. puhemies, on merkittävää, että parlamentti... Pone Pietikainen. Hyvä. Pirmininkė, Labai svarbu, kad pirmą kartą parlamentas turėjo galimybę tvirtinti biudžetą. Manau, toliau pratesiančią darbą parlamentas turės pasirūpinti, kad ES turėtų galimybę padidinti savo dalį. Ir biudžete turi būti ypač remiama aplinkosauginė politika tam, kad galėtumėm atsižvelgti taip pat į 2020 metų strategiją ir ekologinius reikalavimus. Ačiū, pirmininkė, kaip ir kolega Fox, aš irgi pritariu tam susirūpinimui, kurie, kurį išsako Britų konservatoriai. Dabar ES visos e, vyriausybės, netgi visame pasaulyje susiveržia diržus, e, taiko griežtumo priemonės. Kaip mes drįstame reikalauti padidinti dar dar biudžetą iš mokesčių mokėtojų pinigų. Iš tikrųjų reikia susiveršti diržus, parodyti pavyzdį. Mes turime nereikalauti padidinimo, netgi nesu, nesu, neišalinimo turime reikalauti, turime reikalauti biudžeto sumažinimo tam, kad ES mokesčių mokėtojai matytų, jog mes politikai rimtai tai žiūrime ir tikrai suprantame, koks yra didžiulis skausmas šio laikotarpio, kokie sunkumai ir kad mes tikrai esame su mūsų rinkėjais, kad mes iš tikrųjų matytumėm, ko mūsų rinkėjai iš mūsų nori nori. Jedžiajevska. Jedžiajevska. Vieną lepto. Pranešimas ponė Matera. O kirios Jar, vieną lepto. Jos nėra. Ponas Jar. Είναι εδώ κύριος Ισηγία. Biudžeto teisė yra parlamento teisė ir Europos parlamentas šiandien turėtų būti išimtis, pasitikėjimas, partnerystė, tai turėtų tuo turėtų būti grindžiamas bendradarbiavimas tarp parlamento komisijos ir tarybos, konsultacijų procesas dėl 2011 metų biudžetų. Šią prasme nebuvo pasitikėjimo ženklas. E, todėl aš norėčiau paraginti komisiją ir tarybą gerbti Europos parlamento teises, nes, kaip jau minėjau, biudžeto teisė yra Europos parlamento teisė. Lepto. Hanin, vienai minutiai. Want... Pirmininkė, vakar aš spėliojau, ar, ar aš e, gal aštuntam dešimtmetį esu, dabar nežinau, gal net praeitam šimtmetį. Aš pacituosiu, ką Jeffersonas pasakė. Iš tikrųjų, iš tokio atstumo, žvelgiant per rinkėjo akį, vyriausybės iš tikrųjų o, suka link korupcijos, link grobstimo pinigų. Ir pažiūrėkime, kas vyksta su ES biudžetu, kaip taryba patvirtino. Iš tikrųjų, tie skaičiai nuolat auga, nežiūrint 27 valstybių narių pastangų kažkaip suvaldyti savo išlaidų augimą. Iš tikrųjų, nėra jokio ryšio tarp mokesčių mokėtojų ir atstovaujančiojo sluoksnio. Iš tikrųjų, tik tai didinamas tas ES biudžetas. Vienintelis būdas, kaip e, tos skaičius būtų galima atstatyti iki tokio lygio, ko piliečiai norėtų, tai yra tik tai sugražinant tas galės nacionaliniams parlamentams, kad jie galėtų spręsti, ką daryti su mokesčių mokėtojų pinigais. Pone Muskardinė, dėl gozos pranešimų. Presidente. Pone pirmininkė. Mes pasisakome už šią priemonę ir dėkojame pranešėjui, kad jis taip puikiai padirbėjo. Ir mes reikalaujame, kad šis Europos institucijų darbas būtų įpareigojantis joms ir toliau ateityje plėtoti be pobūdžio politiką. Praeitie dėja buvo taip, kad e, vyravo didelis neiškumas, ypač kalbant apie finansų sistemą. Ir E, skaidrumo buvo nepakankamai. Todėl e, įvairios finansinės agentūros, centrinis bankas turėtų, e, turėtų vykdyti pakankamą kontrolę, kad reitingavimo agentūros būtų tinkamai prižiūrimos modernioje finansų sistemoje. Tai turi būti kreditų reitingo agentūros, kurios tarnautų mūsų piliečiams. Tai yra labai svarbu ir dar kartą dėkuoju pranešėjui. Ponas Jarvin, vienai minutiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esminis klausimas yra, kas kontroliuos priežiūros institucijas. Net ir futbole matome, kad, kad teisėjai yra kontroliuojami. Taigi, kas galioja futbole, tas turi galioti ir finansų rinkose. Kaip bus įvertinamas finansinių produktų patikimumas, mokumas, visa tai paliekama kredito reitingų agentūroms. Tačiau jeigu tos kredito reitingo agentūros tampa monopolinėmis institucijomis, jeigu jos nėra prižiūrimos, nėra kontroliuojamos, tai tuomet e, jos tampa tarsi e, tam tikrų dievų, kuriam yra melžiamasi, o mes negalime to toleruoti. E, šiame pranešime E, bandoma ištaisyti šią spragą ir bandoma įvesti kredito reitingo agentūrų priežiūrą. Manau, kad parlamentas turi paklausti savęs, ar tikrai tai nebūtų tikslinga priemonė. Pone Matera, dėl Jedžiajevskos pranešimo. Dėkoju. Gerbėmiai kolegos, šiandieną balsavome dėl 2011 metų biudžeto ir e, pagaliau užbaigėme naują procedūrą, parodėme, kad esame atsakingi ir kaip biudžeto starimo e, institucija atsakingai sudarė, sudarome biudžetą. Tačiau parlamentas turėtų, kaip ir taryba, atsisakyti tam tikrų reikalavimų pavyzdžiui, automatinis 12-osios, metų 12-osios reikala, principo ir taip pat e, pagalvoti apie lėšų skirimą tam tikrų programų ES finansavimui. Finansavime. Kalbant vis dėlto apie lankstumo priemonę ir ITER programą, mes buvome susidūrę su dideliais sunkumais. Tarptautinėme kontekste yra sudaryta galimybė tam tikromis aplinkybėmis nefinansuoti kai kurių programų. Tai prieštarautų Lisabono sutarties e, principams. Nuo 2011 metų mes turėtume nustatyti prioritetus ir numatyti finansavimą ir ateities metams. Dėkoju. Pirijo dėl Weisgerber pranešimo. Dėkoju. Iš tiesų yra būtina modernizuoti metrologijos sistemą ir dėl to mes turime e, nustatyti Europos Sąjungoje panaikinti tam tikrus su metrologija susijusias taisyklės. Manau, kad šis pranešimas siūlo puikią reformą ir mums iš tiesų reikia teisinių veiksmų, kurie įgalintų visas valstybės nares atsisakyti direktyvų dėl metrologijos arba galbūt e, jas pakoreguoti. Taigi aš esu už tai, kad šitos direktyvos dėl metrologijos būtų panaikintos. Ir manau, kad tai yra būtinybė, kurią visi suvokia. Tai pasitarnaus su paprastinimui ir mes tikimės, kad čia nebus taip, kad prastesnis dalykas pakeis e, geresnį. Rodė. Pane Rodė, dėl Lamasur pranešimo. Kyrius Mastela, vieną lepto. Panas Mastela, vienai minutiai. Ačiū, pane pirmininkė. Lisabonos sutartyje yra svarbių naujų pakeitimų, pavyzdžiui, funkci... demokratinis ES veikimas. Tai yra visiškai naujas instrumentas, e, į kurį įtraukiami ir piliečiai. Tai yra piliečių iniciatyva. Čia mes e, sukūrėme naują tarptautinio pobūdžio demokratijos instrumentą ir e, dalyvaujamoje demokratijoje mūsų piliečiai dabar gali aktyviai dalyvauti, nes jie turi teisę kreiptis į komisiją ir prašyti pateikti kokios nors teisės akto projektą. Taip mes piliečius įtraukiame į politinių sprendimų procedūras. Tai ir sustiprina mūsų institucijų demokratinį legitimumą ir taip pat sustiprina piliečių e, pozicijas. Pone Pilau, vieną minutę. E, Jos nėra stalėje. Eh, in primo luogo vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione. visų pirma norėčiau pasakyti kad džiaugiuosi kad mes e, patvirtiname europos piliečių iniciatyvą aš kultūros komitete buvau šešėlinis pranešėjas tačiau taip pat turėčiau apgailestauti kad plenarinėje sesijoje buvo atmesti du labai svarbus klausimai e, tai yra balsavimo teisę šešiolikmečių, nes man atrodo, kad šešiolikmečiai taip pat turėtų galimybę dalyvauti tokiuose piliečių iniciatyvose ir pasirašyti e, po atitinkamomis peticijomis. O dabar mes to nenumatėme. Todėl aš balsavau prieš šią, šį pranešimą. Dėkuoju toliau ponas Rote. Venstre har i dag stemt for borgerinitiativet, fordi det fremmer borgernes mulighed for deltagelse E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už piliečių iniciatyvą, nes jinai prisidės prie to, kad ES piliečiai galėtų būti aktyvesni ir manau, kad tai pasitarnaus visai ES. Yra labai svarbu, kad ši priemonė galiotų visur ir kad jos įgyvendinimas būtų kiek įmanoma paprastesnis. E, piliečiai, kurie e, inicijuoja iniciatyvą, turėtų būti iš, kilę iš vieno ketvirtadalio valstybių narių ir turėtų būti surinkta milijonas parašų. Taip pat yra labai svarbus tas, e, tos formulės įvedimas, kuomet parašų skaičius skaičiuojamas pagal parlamentaro atstovaujančių tą šalį skaičių. Ačiū. Panas Takula. Arvoisa puhemies, Haluaisin tästä Ačiū pirmininkė. Kalbant apie piliečių iniciatyvą, reikia pasakyti, kad taip, Lisabono sutartis suteikė šią teisę, šią galimybę piliečiams dalyvauti, kuriant demokratiją, kuomet milijonas piliečių pasirašo iniciatyvą, komisija turėtų ją apsvarstyti. Ar to pakanka? Tai yra gera iniciatyva, tačiau mes turime galvoti, kaip žengti tolesnius žingsnius reikia pasirūpinti, kad piliečiai turėtų realią galimybę dalyvauti demokratijoje, atstovavimoje demokratijoje, taip pat ir per rinkimus. Tai, kas yra labai svarbu mūsų piliečiams. Aišku, ši naujoji iniciatyva gali pastiprinti sustiprinti piliečių aktyvumą, užtikrinti aktyvesnį jų dalyvavimą, tačiau yra rizika, kad komisija nesims jokių veiksmų, net jeigu ir bus pateikta tokia iniciatyva. Mes turime realias galimybės suteikti piliečiams dalyvauti demokratijoje. Eh, eh, er Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta, apie mano partijos Venstro e, paramą per šią iniciatyvą. Norėčiau pasakyti, kad ši priemonė yra labai svarbi ir dėl to manau, kad mums reikia ir toliau laik, taikyti šią, šią priemonę. Mes numatę esame trijų metų laikotarpį, taikymo laikotarpį ir reikėtų per tą laiką įvertinti, ar piliečių iniciatyvos iš tiesų bus veiksminga priemonė, dažnai naudojama, ar bus galima pasinaudoti ir kokiomis kitomis priemonėmis ar tos iniciatyvos iš tiesų bus e, inicijuojamos piliečių. Taip pat aš tikiuosi, kad piliečiai pasinaudos tam, tą iniciatyvą, e, analizuodami perspektyves temas ir konstruktyves temas, o ne vien tik protestuodami dėl ko nors. Dėkui. Aš palaikiau E, piliečių iniciatyvą, nes labai dėmiai stebėjau, kaip vystėsi šis pranešimas. Aš taip pat džiaugiuosi, kad pagal komisijos ir tarybos pareiškimus dabar galėsime jau pradėti kažką konkretaus veikti, kad piliečiai galės pradėti rinkti pirmuosius parašus, nes Italijoje galioja e, skandalinga direktyva dėl bandymų su gyvūnais ir aš tikiuosi, kad dabar Italijos piliečiai galės pasipriešinti tai direktyvai ir galės pateikti atitinkamą teisėko teisėkuros akto pasiūlymą komisijai. E, tas pasiūlymas turėtų būti susijęs su tuo, kad e, atliekant bandymus su gyvūnais būtų rastos labai protingos europinės taisyklės ir kad būtų skatinami alternatyvus metodai. Manau, kad tai turėtų būti ES e, kompetencija, nes tai yra visų piliečių interesas. Pirmininkė, aš manau, kad piliečių iniciatyva galėtų būti naudinga, nes jį leistų piliečiams tiesiogiai kalbėti su komisija, prabilti ją. Tačiau klausimas yra, kaip komisija sureaguotų į tuos pasiūlymus, kurie jai nepatiktų. Aš galiu įsivaizduoti, kad bus gal visai eilė iniciatyvų, kuriomis iš komisijos bus prašoma padaryti daugiau, užtikrinti, kad Europos būtų daugiau. Ir galbūt komisija sureaguos į tai entuziastingai. Tačiau kaip komisija sureaguos į tokius pasiūlymus, kur bus siūloma užtikrinti, kad būtų mažiau Europos, kad būtų kažkas geriau daroma, mažiau leidžiama, švaistoma pinigų, galbūt atsisakoma europinių mokesčių ir panašiai. Aš norėčiau uh, išgirsti, kaip komisija sureaguotų į tokius pasiūlymus, ar ji irgi elgtųsi pagarbiai ir jų atžvilgių. Nes jeigu ji reaguos tik tai teigiamai tik į tuos pasiūlymus, kurie jai patiks, tai ta iniciatyva bus visiškai nereikalinga. Panas Keli. Ačiū pirmininkė. Džiaugiausi galimybę balsuoti už e, šias rekomendacijas ir rezoliucijas. Manau, kad pranešėjas atliko labai puikų darbą e, vardan mūsų, vardan mūsų piliečių. E, prieš metus buvo svarstoma ir patvirtinama ši nuostata, tačiau galvota, kad galbūt apsunkintas bus um, visas reglamentavimo darbas. Pranešėjas leidžia sustip, su, supaprastinti visą šį klausimą ir, ir dabar uh, Mm, septynių valstybių užteks e, ir taip toliau. Tai leis garantuoti, kad piliečių tikra, klausimus, kurie um, realiai kelia nerimą piliečiams bus galima išsakyti, iškelti. Ir pabaigai noriu prisiminti seną airišką posakį, kad po geros pradžios dar reikia tą darbą ir atlikti. Pone Sinkler. Pirmininkė, iš tikrųjų tai yra demokratijos gėda piliečių iniciatyva. Sureaguosiu tai, ką pasakė ponas Fox. Po, pirm, po pirmo etapo komisija gali nuspręsti, kad pasiūlymas yra netinkamas, ne, nepriimtinas. Ir tai yra problema su šia iniciatyva, kadangi nėra privalomo reikalavimo komisijai sureaguoti tą iniciatyvą. Taigi mes dar kartą matome, kad ES um, nebūtinai privalės atsižvelgti į piliečių pageidavimus ir norus. Tikrai būtina, reikia, būtina išgirsti to, to, tai, ko nori piliečiai. Πρόγραμμα της Εργασίας Επιτροπής για το 2011, ο κύριος Higgins για ένα λεπτό. Dabar komisijos darbų programa. I welcome and voted for the Commission work program for 2000. Higgins. Sveikinu programą 2011 metams. Finansinė krizė yra didelis iššūkis, reikia e, dirbti dėl to. Aš džiaugiuosi, kad komisija yra užsibrėžusi tikslų. Dėl euro, iš, kalbant apie euro zonos išlikimą, sanglodos užtikrinimą, yra labai svarbu, kad būtų daroma viskas, kas įmanoma, kad būtų jis apsaugotas. Dabar dėl ekonomikos darbo vietų kūrimo. Aš džiaugiuosi, kad 2011 m. sausį bus patvirtinta augimo apžvalga, kuri leis įvertinti situaciją visoje ES, išvelgiant sisteminę riziką, netoligumus, ypač uh, tai leis pereiti prie tvarios, išmintingos ekonomikos valdymo. Eina kalbėjau apie 500 milijonų žmonių. Mes tikrai ir europinėje, ir tarptautinėje arenoje turime susitikti su, tai, su sunkesnio svorio atstovais ir tikrai pakankamai stipriai kovoti su jais. Panas Kleis omwille van tal van redenen tegenstemt. Maar... Ačiū, ponė pirmininkė, dėl įvairių priežasčių balsavau prieš šį dokumentą. Ypač keistas buvo paragrafas, kur kalbama apie valstybės narės, kurios yra įpareigojamos 0,7 procento jų BVP skirti e, vystimosi pagalbai. O komisija turinti tuo pasirūpinti, kad tos valstybės narės laikytųsi to įsipareigojimo. Yra didelis klausimas, ar apskritai yra tikslinga vystimosi pagalba, nes mes tai pažeidžiame e, subsidiarumo principą. Taip pat 25, 52 paragrafas yra keistas, kur komisija yra raginama e, pasinaudoti e, plėtros proceso dinamiką, kokią dinamiką turima omenyje, ar Turkijos provokacijas ir baisius žmogaus teisų pažeidimus Turkijoje, e, islamizacijos apraiškų. Europos Sąjungos. O kyrius Klais pali, vieną lepto. Dėkoju toliau dėl pranešimo dėl Afrikos ir e strateginės partnerystės, ponas Klas. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, šios, šioje rezoliucijoje yra keletas gerų dalykų. Pavyzdžiui, tai, kad reikia pasmerkti, e, kad e, nusikaltelis Mugabe dalyvauja sustikime Lisabonoje ir kitų gerų dalykų yra. Taip pat rezoliucijoje teisingai yra akcentuojama, kad žemės ūkio vystimasis turėtų būti remiamas. Tačiau manau, kad mes turėtume uh, E, atsisakyti tos beprasmės 0,7 procentų normos, nes tie milijardai e, vystimosi pagalbos, kuri skiriama Afrikai, nieko nepadėjo tam žemynui. Vietoj to, kad mes vis didintume savo finansinę pagalbą, mes turėtume žiūrėti, kaip skirstomos tos lėšos ir tai turėtų būti e, kalbama. Apie tai turėtų būti kalbama šiame tekste. Dėl to aš ir balsavau prieš jį, nes šito trūko. Ponas Kemal, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad kai žiūrime, kokioje prastoje situacijoje yra dauguma Afrikos valstybių. Aišku, visi mes ES, įvairios ES valstybės narės norime padėti jiems išbristi iš to skurdo, tačiau manau, kad yra protingesnių būdų padėti. Aišku, kai yra kažkokia tai katastrofa, žinoma, pag, skubi pagalba yra labai svarbi trumpiuoju laikotarpiu, tačiau kai eina kalba apie tolimesnę pagalbą, vystamą pagalbą, ilgalaikį laikotarpį, tai tikrai mūsų teikiama pagalba tikrai neduoda nieko pinigai tik tai siunčiami į Afriką toms valstybėms, kurios tikrai ne, nesima padarių priemonių valdydamos savo šalis. Geriausia būtų padėti verslininkams neturtingose valstybėse, kad jie galėtų realiai prisidėti prie savo šalies um, augimo, išbridimo iš skurdo. Reikia skatinti priekybą ir vystimasi, o ne vien tik tai teikti um, pagalbą. Ponas Hanan. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti parlamento nariai, e, dalyvavau AKR e, vadovų sutikime Kinšasoje pagal įvertinimą, antra pagal e, blogiausią situaciją šalis, gal tik tai net Zimbabvė situacija dar blogesnė. Kaip galima tikėtis, kad ten kažkas pagirės, jeigu nepasikeis valdžia? Kongo demokratinė republika Respublika dar labiau aštrina Afrikos e, situaciją, dar, dar labiau blogina ją. Aišku, gali viskas sėti su kolonialistiniais laikais ir taip toliau. Aišku, yra ir gamtinių e, išteklių ta rykštė, kadangi politika tai yra tik tai mūšis dėl to, kas e, užvaldys tos išteklius ir susikraus turtus tačiau reikia galvoti apie etninę, kalbinę vienybę ir taip toliau. Pavyzdžiui, Kinšasoje kas apie tai galvoja, galima pagalvoti, kodėl aš apie tai kalbu. vadovų taryba sako, kad patriotizmas veda į karą, bet aš tikrųjų, aš norėčiau, kad e, vadovų tarybos pirmininkas apie tai pagalvotų. Na, Jūs paprastai labai laikotės laiko ap, apribojimu. Gal ne šį kartą, tačiau aš prisimenu, kai kitais kartais jūs tikrai labai laikėtės laiko apribojimu, taigi nenutraukiau jūsų. Dabar toliau dėl komisijos darbo programos, panas ER. Ačiū pirmininkė európai országban. Mes visi žinome, kad dėl finansinės krizės kai kuriuose valstybėse e, pensijų fondai yra patrauklesni, pasiūlo patrauklesnės sąlygas ir bando e, papildyti valstybinį pensijų fondų ramsti. Tai yra valstybių narių kompetencija, tačiau vyksta ir europinių lygmenių diskusijos dėl pensijų fondų ateities. Todėl labai sveikinu, kad Europos parlamento trys didžiosios frakcijos paremė komisijos darbo programą ir ypač 30 punktą, kur kalbama būtent apie tai, kad valstybinis pensijų ramstis turi būti sustiprintas ir pensijų fondų e, papildomų elementų. Mano šalyje visai neseniai priimtas įstatymas šiuo tikslu e, diskusijos dėl baltosios ir žaliosios knygos taip pat turi vykti būtent ta dvasia. Aš labai sveikinu šį pasiūlymą. Ir už mastelę, vieną lepto. Gal pranešimas, ponas Mastela. Prezidente, la nuova architettūra istituzionale prevista. Pone pirmininkė, naujoji institucinė sąranga, kurią numato Lisabono sutartis, e, akcentuoja žmogaus teises. Todėl ir ES turime mm, gerbti ir saugoti žmogaus teises, pagrindinės teises. Aš e, palaikiau šį pranešimą, nes esu įsitikinęs, kad e, yra labai svarbu ir vidaus politikoje e, rūpintis tuo, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Mes turime atitinkamus atsakingas, atitinkamas atsakingas priemonės tiek nacionalinių lygmenių, tiek ES lygmenių, todėl mes neturime e, užmerkti akių prieš baisius žmogaus teisų pažeidimus. Lisabono strategija mums suteikė tuos e, instrumentus, tas priemonės. Lisabono sutarties daly, dalis yra pagrindinių teisų hartija, todėl mes turime daryti viską, kad apsaugotume pagrindinę žmogaus teisės. Aišku, reikia atrasti pusiausvyrą tarp teisų ir solidarumo. Yra skirtingos teisės, yra politinės teisės, pilietinės teisės ir kitos teisės. Panas Antinoro, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nusprendžiau balsuoti už šį pranešimą, ne vien dėl to, kad mano frakcija buvo taip pat nusprendusi balsuoti už, bet dėl, dar ir dėl to, kad visiškai esu įsitikinęs tuo, kad tai yra labai svarbus pranešimas ir kad yra būtina ypač šiuo metu kai yra numatyti nauji Europos parlamento įgaliojimai, keisti padėtį iš esmės. Ir mes matėme svarstydami biudžetą, tai buvo vien e, tarsi mūsų e, įgaliojimų įvertinimas, tam tikras testas jiems e, panaudoti. Manyčiau, kad reikėjo siūsti signalą valstybėms narėms, kad jos turėtų laikytis vieningumo, o ne susiskaldimo tarpusavyje reikia laikytis Lisabono starties nuostatų. Dėkoju kolegijai gal ir visiškai pritariu ir remiu šį pranešimą. Ponas Kalinovski. Denido. Ponas Kalinovski. Ne, jo nėra salėje, panas Takula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti Kingą Gal su puikiu pranešimu dėl pagrindinių teisų situacijos ES. Tačiau tai yra tik tai pranešimas. Reikia turėti omenyje, kad mes turime dar labai daug ką nuveikti ES šioje srityje, nes ne visuomet e, pagrindinės teisės visų žmonių yra gyvendamos. Dažnai tai yra tik teorija, o ne praktika. Pavyzdžiui, Romų e, teisų situacija e, puikiai žinome, taip pat ir žodžio laisvė mm, yra svarbus klausimas. Pavyzdžiui, Sakarovo premijos įteikimas e, disidentui dažnai net ir um, Europos parlamente ta žodžio laisvė neužtikrinama ir, ir parlamentarą turi išlydėti uh, apsaugos darbuotojai iš salės dėl to, kad jis kažką tai pasakė. Mums tikrai dar daug ką reikia nuveikti šią srityje. Aslafana. Grazie, Pone Alfano. Dėkoju, ponė pirmininkė. Italijos vyriausybės elgesys nuolat pažeidžia žmogaus teises, tačiau yra ir kitų, kurie pažeidžia pagrindinių teisų hartiją. Čia aš kalbu apie vyriausybę, kurią paremia parlamentas, parlamentas, kuris nebuvo demokratiškai išrinktas. Mūsų vyriausybė vakar įgavo savo pasitikėjimą, E, net ir opozicijos balsais, dėl to, kad balsai buvo perkami, ministras pirmininkas pirko balsus. Norėčiau, kad patilėtumėte, nes dabar aš turiu teisę kalbėti. Taigi e, parlamentarams buvo e, siūlomi pinigai, kad būtų palaikomas ministras pirmininkas. Aš norėčiau pabaigti savo kalbą. Ponas Berluskonis yra korumpuotas žmogus ir tai įrodo viskas, ką jis iki šiol padarė. E, aš norėčiau paprašyti ramybės Europos parlamentas gruodžio 9 dieną paminėjo atitinkamus įvykius. Pone, įvyk, pone pirmininkė, aš negaliu kalbėti, kai man trukdo kolegė. Prašau, nutraukite kolegės e, pasisakymus. Jūs negavote žodžio, sako pirmininkas, ir jūs neturite teisės trukdyti kitiems kalbėtojams. E, prašau, dar 30 sekundžių jums, ponė. Tik kalbėkite į mikrofoną. 9 dicembre il Parlamento europeo festeggiava Gruodžio 9 dieną Europos parlamentas e, paminėjo antikorup, kovos su antikorupcija dieną. E, šiandien Europos parlamentas. E, e, Šiandien Italijos parlamentas legalizavo korupciją. Ja, aš jums pasakysiu paskutinį kartą šitą dalyką. Jeigu jūs dar kartą atsistosite ir nutrauksite posėdį, jūs būsite išvesta iš salės. Ar jums tai aišku? Prašau daugiau to nedaryti. Pane Alfan, ar jūs jau baigėte, ar, ar, ar jums dar reikia laiko? Vento io avrei finito. Se qualcuno non ha sentito, sono costretta a ripeterlo. E, aš tikiuosi, kad kolegos išgirdo mano pasisakymą, tuomet aš baigiau, jeigu kas nors negirdėjo, tai aš pasi, pa, pakartosiu savo pasisakymą. Here, yes, she's... Dabar ponė Pietikanen, jeigu jos, jinai yra, prašau. Arvoisa puhemies, e, Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä e, keskeisimpiä uusia... Dėkoju. Priėmė Lisabono sutartį, mes naujai reglamentavome kai kurias esminės mūsų politikos rytis ir nustatėme piliečių dalyvavimą e, tose srityse ir taip pat piliečių teisę naudotis e, visomis priemonėmis, kurias numato pagrindinių teisų kartyje visose politikos rytise ir visose valstybėse narėse. Ir tai, tai tą kartiją, kartiją taikyti kiek manoma veiksmingiau. Ir tam pasiekti labai svarbu kiekvienam asmeniu ir bet kuriai institucijai dirbti siekiančio tikslo, kad taryboje užstrigusi atitinkama direktyva pagaliau būtų priimta, kad galėtume numatyti privalomas galimybės imtis veiksmų, jeigu yra pažeidžiama pagrindinių teisų hartyje. Ponas Klas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį politiškai korektišką pranešimą kaip e, flam, flamandas, flamas nacionalistas. Aš manau, kad uh, negalima nacionalistinių e, nuotaikų sulyginti su nacistinėmis ar, ar ksenofobiniais veiksmais. Mums reikia blokuoti tokios, e, tokios inspiracijas, kad e, kol komisija nuspręs ar pradėti sutarties pažydimo procedūrą ar ne. E, nes panašu, kad yra siekiama tiesiog e, vadovauti valstybėms narėms, joms nurodinėti, ką jos turi daryti. Tai yra ne, netoleruotinas dalykas. Veiksminga migrantų iš, e, gražinimo politika turėtų būti e, formuojama valstybių narių, o ne komisijos. Panas Henin. Pirminkė Orvelas parašė e, vieną straipsnį apie tai, kaip kalbą galima įtakoti ir mūsų mintis pakeisti. 1984 e, romanas. Ver, būtent su žodžiu laisvė tas atsitiko, tai yra laisvė nuo prievartos, laisvė nuo išnaudojimo. Dabar laisvė tai yra teisė į kažką, tai teisė, pavyzdžiui, sveikatos priežiūrą ir taip toliau. Matome, kaip pasikeitė per tą laiką kalba ir supratimas. Ir dabar vietoj to, kad būtų garantuojama teisė, kad mes būtumėm e, traktuojami vienodai, dabar yra garantuojama teisė į tai, kad būtumėm traktuojami skirtingai. Yra pasikeičia visiškai uh, galių pusiausvyrą, galių balansas. Kyrie Ronsulį, vieną lepto. Pane Ronsulį dėl žuvant pranešimo. Pre Grazie Presidente, mi scuso per prima, ma da italiana non posso. Dėkoju, ponė pirmininkė, man labai gaila dėl to, kaip pasielgiau anksčiau, bet iš tiesų e, tam tikrų dalykų negalima toleruoti ir negalima toleruoti to, kad e, kolegė savo kalbėjimo laiką išnaudoja juodinamosioms kalboms. Europos parlamentas E, atsiprašau, Italijos parlamentas išreiškė pasitikėjimą Italijos premjerų ir tai buvo demokratinis procesas. Pirilo, vieną lepto. Pone Spirilo, vieną minutę. Kolegi. Gerbe, e, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, aš taip pat esu įsitikinęs, kad reklama e, vaidina svarbu vaidmenį iš tiesų čia galima netgi įtakoti ir sąlygoti konkurenciją, galima e, įtakoti vartotojų elgesį. Todėl manau, kad reikia tikrai stebėti, kas vyksta reklamos sektoriuje, reiktų šį sektorių reglamentuoti atitinkamai, nes kitaip mes susidursime su invazijomis, ypač jos susijusios su naujosiomis technologijomis. Juk dažnai e, atsitinka taip, kad iš vartotojų būna paimami e, jautrus duomenys, jie to net neįtarė ir tai turi neigiamą poveikį. Todėl norėčiau padėkoti kolegui Ževan už jo pranešimą ir kad jis šią temą taip puikiai išnagrinėjo ir kad jis atkreipė dėmesį ypatingai pažeidžiamas grupės, pavyzdžiui, vaikus, nes vaikai juk negali patys savęs apsaugoti, o vaikai ir jaunimas visuomet kenčia nuo agresyvios reklamos. Arvoisa puhemies, mainonta... Pane Pietikainen. Hyödyllisenä... Äh, Ačiū pirmininkė reklama dažnai pateikia naudingos informacijos vartotojams kad jie galėtų daryti pasirinkimą pasiremdami informaciją. Tai ir, ir čia yra atitinkami etikos kodeksai, aišku, taikomi. Tačiau pastaruoju metu uh, šioje srityje praktika prastėja ir todėl, pavyzdžiui, dažnai ir vaikai tampa reklamos taikiniu, reklamos objektų. Mes turėsime po šios direktyvos prieimimo, paskui vėlesniais etapais dar žiūrėti ir kaip jį yra įgyveninama pirmininkė, reklama yra labai svarbi vidaus, rekla, vidaus rinkos veikimo dalis tam, kad vartotojai galėtų pasirinkti pasiremdami informaciją. Čia e, šioje direktyvoje nėra siūloma naujų teisinių nuostatų dėl interneto kontrolės, reklamos ir taip toliau. Pranešime kalbama apie tai, kad reikalinga atsakinga reklama, kad būtų kovojama su netinkamais reklamos ir priekybiniais būdais, kad būtų gerbiami vartotojų asmens duomenys. Aš noriu dabar kreiptis e, į e, šio sektorio atstovus, kad būtų savanoriškai prisimami įsipareigojimai tam, kad reklama nebūtų paslėpta, kad nebūtų iškreipta, kad ji būtų tikrai atsakinga, ypač kad būtų apginti vaikai ne, nenaudokime e, Batmanų ir Spidermanų prieš mūsų vaikus. Telus, į ekstasi Benston. O dabar dėl Benston pranešimo ponas Higgins vieną minutį. Ms. Higgins, one minute. Pirmininkė, sveikinu šį pranešimą, balsavau už. Reikia pabrėžti, jog energijos taupimas yra labai svarbus, mažinant energijos suvartojimą ir užtikrinant energijos vartojimo efektyvumą ES. Reikia taip pat galvoti apie atsinaujančius energijos šaltinius. Tačiau dažnai labai lengva pamiršti, kiek yra suvartojama elektros energijos. Um, aš balsavau už šį pranešimą, nes jis yra labai svarbus ir aš noriu pasveikinti pranešėją. Ačiū pirmininkė. Ir jūs rodė, Janė Lepto. Panas rodė. You, Ačiū pirmininkė kolegė iš Italijos įdomiai čia pasisakė. Praeitą savaitę e, daug kas vyko į Kankūną tačiau nieko nebuvo padaryta kovoje su klimato kaita. Ir šiandien, kai balsavome dėl energijos vartojimo efektyvumo, mes realiai žengėme žingsnį į priekį. Čia pranešime aiškiai pabrėžta, kad energijos vartojimo efektyvumas yra efektyviausias ir greičiausias būdas sumažinti CO2 išlakas. Tačiau priemonės, kurios yra pritaikomos valstybėse narėse, nėra pakankamos. Toli gražu. Su dabartinėmis pastangomis mes tik tai iki pusiaukelės nueisime siekiant 20 procentų tikslo 2010 2030 metais. Todėl mums reikia privalomojo tikslo dar energijos vartojimo efektyvumo. Šiame pranešime yra daug sprendimų. Dabar juos reikia įgyvendinti. Noriu padėkoti ponui Benstenui, noriu pasveikinti jį, nes jis atliko, atliko puikų darbą rengdama šį pranešimą. Morkunaitė, jei... Pone Morkunaitė. Pone Morkunaitė. Uh sveikinu pranešėją bernsteiną e, su labai svarbiu pranešimu dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūros. E, aš balsavau už jį todėl kad manau jog tai, jis yra svarbus ne vien dėl ekonominių sumetimų bet ir cancuno susitikimo šviesoje. ten pavyko pasiekti šiokių tokių bendro požiūrio taškų tad svarbiausia tęsti europos sąjungos pradėtus darbus namuose dėl co du emisijų mažinimo. energijos vartojimo efektyvumas vienas teisingiausių kelių valstybės narės turi turėti efektyvius nacionalinius veiksmų planus šioje srityje įskaitant finansinius mechanizmus na o dėl konkrečios paramos e, būtinas valstybių narių ir europos komisijos sutarimas um, tokių sprendimų, kaip kad šiandieną naudą turėtų pajusti kiekvienas europietis, nes kalbame apie daugybę savarankiškų sričių - ir transportą, ir naujas technologijas, ir pastatų gamybos bei perdavimo infrastruktūros efektyvumą. Šis dokumentas priemonių rinkinys ne vien aplinkos apsaugai, bet ir pagalba nacionaliniams ekonomikoms. Dėkui. O kirius Takula, vieną lepto. Stakula arvoisa puhemies minä myös äänestin tämän benseenin energiatehokkuutta. Pirmininkė, aš irgi balsavau už šį pranešimą dėl energijos vartojimo efektyvumo. Mes esame įsipareigoję taustoti aplinką, ieškoti e, taupesnių energijos vartojimo būdų. Reikia turėti omenyje, kad siekiant tikslų visi turi rodyti vienodą ryštą. Tačiau problema, kad yra daug gražių tikslų, bet e, mažai realaus jų pasiekimo. Reikia, kad e, Europoje būtų taikomas energijo vartojimo efektyvumo tikslas, kad jis būtų išplėstas į visą pasaulį, tam, kad um, tas tikslas netaptų kliūtimi Europos ekonomikai aukti ir plėtotis kad mes galėtume išlaikyti savo konkurencinį pranašumą toliau. Grazie, Presidente. Ritengo, kad... Dėkoju, ponė pirmininkė manau, kad ES negali atsitraukti. Mes e, turime kovoti su šiuo iššūkiu, klimato kaitos iššūkiu. Manau, kad ES vystimasis yra labai glaudžiai susijęs su energijos vartojimu ir mes juk norime užtikrinti tvarų augimą, tvarę plėtrą. Tačiau kita vertus turėtų, norėtume siekti ir didesnio produktivumo. Ekonominis faktorius yra labai svarbu, ekonomika yra svarbus aspektas, tačiau ypač kalbant apie energetikos paslaugas ir jų teikimą, mes turime kalbėti apie paslaugų. E, apie darbo vietų kūrimą. Tai, yra pagrind, tai yra, turėtų būti pagrindinis e, ekonomikos modelis. Taip pat jis turėtų būti remiamas e, ekologija. E, Taigi tik tai taip padėsim, pasieksime savo tikslų. Dėkuoju toliau ponė Pitikainen. Äänestin sitovan ja kunnianhimoisemman linjan puolesta tässä energiateho. Pirmininkė, aš balsavau už a, plačių užmojų tikslą, privalomą sieki šioje programoje. Aš džiaugiuosi parlamento poziciją. Negalime kovoti su klimato kaita vien tik tai užsibrėždami tarptautinių tikslų. Mes turime galvoti ir apie praktinės priemonės, kurios leistų tikslų pasiekti. Čia mes turime visų pirma galvoti apie energijos vartojimo efektyvumą ir tam mums reikalingi mm, visapusiški privalomi tikslai, išsamus tikslai ir taip pat ir sankcijos. Aš manau, kad ši programa yra labai svarbus žingsnis į priekį. Ο κύριος... Uh, are you, are you applauding me or you ask... Ar jūs man plojate, ar jūs prašote suteikti žodį dėl darbo tvarkos, kuomet yra balsavimo motyvų paaiškinimas, tai būtų labai keistas dalykas. E Žinoma, aš jums ploju, bet tuo pačiu ir prašau pasisakymo dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, iš tiesų mes turime imtis tam tikrų veiksmų. Negalima toleruoti to, kad kolegos e, įžeidinėja vyriausybės savo, e, savo valstybės. Mūsų kolegė įžeidė Italijos vyriausybę, o juk vakar e, Italijos parlamentas nubalsavo už pasitikėjimą Italijos vyriausybę. Mes negalime tokių veiksmų toleruoti. Kolegė piknaudžiavo savo kalbėjimo laiku. Ji panaudojo savo kalbėjimo laiką e, tam, kad apšmeištų Italiją. Todėl manau, kad mes turime laikytis darbo tvarkos. Jeigu e, taip neatsitiks, tai tuomet aš kiekvieną savo kalbėjimą e, e, išnaudosiu tam, kad aš žaiščiau kitų valstybių vyriausybės arba ginčiau savo vyriausybę. Uh, Tikiuosi, kad jūs įvertinote tai, kad jums suteikiau žodį, nors jūs tikrai kalbėjote ne dėl darbo tvarkos. Mano darbas e, yra nežiūrėti, ką parlamentarai sako. Mano darbas yra tik tai pasižiūrėti, kad jie kalba tik tai tiek, kiek jiems yra skirta laiko, kad jie nenutraukinė vieni kitų, kad jie um, nevartoja grubių, įžeidžiančių žodžių. Taigi, ačiū už jūsų pasisakymą, bet mano darbas yra užtikrinti, kad parlamentarai pasisakytų. Um, mandagiai ir iš tikrųjų to, kas vyksta, kas yra sakoma tokioje demokratiškoje salėje, čia jau ne mano reikalas yra stebėti. Panas Keli. Ačiū pirmininkė. Kiek, gal tik tai porą pastabų šio klausimo dėl klimato kaitos. Aišku, labai svarbu galvoti apie atsinaujančius energijos šaltinius, bet taip pat ir apie energijos vartojimo efektyvumą. Ir todėl aš labai sveikinu šį pranešimą, ypač kai eina kalba apie pastus um, viešuosius, viešasis erdves. Pirmininkė, aš atsiprašau, bet uh, už manęs kolegos kalbasi, neleidžia man pasisakyti. Taigi, pastatų e, srityje gali būti padaryta labai daug dar ko. Taip pat ir pasaky, pasisakyčiau ir apie šį pastatą, kuriame mes posėdžiavame čia, Strasbūrė. Daug, būtų galima, e, e, daug ką būtų galima padaryti dėl energijos vartojimo efektyvumo. Gamintojus reikia taip pat skatinti, gaminti daug efektyviau naudojančius energiją į įrenginius. Pavyzdžiui, mano apygardoje mokyklose yra naudojamos žaliosios vėliavos vėliavos. Tai skatina um, visų pirma mokinius, bet po to ir kitus visuomenės narius formuoti teigiamą požiūrį. Tokiu būdu prieartėjome prie balsavimo motyvų paaiškinimo pabaigos. Dabar posėdį nutraukėme iki trečios valandos.